Panseri pranešimą metinę ataskaitą dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje 2013 metais ir ES politikos šioje srityje. Norėčiau pakviesti pranešėją pona Panseri pasisakyti jums keturios minutės. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Pranešimas apie žmogaus teisės yra nepaprastai svarbus e, vertinimo instrumentas, kurį naudoja parlamentas. Norėčiau akcentuoti, kad vyriausio įgaliotinė taip pat labai e, rimtai dirba šioje srityje. Šis pranešimas e, pasižymi geografiniu pobūdžiu, tikiuosi, kad jis bus naudingas Parlamentas komisija visa yra atsidavę šiam klausimui. Vienoje buvo prieš daug metų paskeltas vienas dokumentas, tai buvo labai seniai. Ir tai e, pradėjo mūšį už civilinės ir politinės teisės. Tai žmonės išėjo į gatves e, ne tik Europoje, bet ir Hongkonge. Ir tai yra mūsų darbo šiandieną pagrindas - teisės, kiekvieno žmogaus teisės, tai yra žmonijos dalis ir žmonijai turi būti garantuotos tos teisės. Reik, visai yra logiška, kad e, tam tikros struktūros yra sukurtos, kurios gina žmogiškumą. Daugelis žmonių kalba apie, pavyzdžiui, homoseksualų e, diskriminacija, ji yra paplitusi, taip pat apie kitų mažumų diskriminacija. Labai dažnai dar reiškiasi toks um, elgesys, bet tai yra nesuderinamas su šiandienos pasauliu. Mums reikia vidaus e, stabilumo, um, lygybės tiek ES, tiek mūsų kaiminėse šalyse. Teisės turi būti gerbiamus. Jeigu ne, turime rimtai paklausti patys, ką mes darome. E, pilietinės teisės, teisės sveikatai, darba, tai yra demokratinio sambuvio pagrindai. Bet e, teisės yra susijusios su pareigomis, jos nėra kažkokios abstrakčios teisės. Bet galvodami apie e, teisės, turime tą daryti deramame kontekste, nepamiršti pagarbos kultūroms jeigu žiūrėsime ekonominę, geopolitinę krizę, suvoksime, kad e, vyksta didžiuliai pokyčiai, tačiau labai svarbu, kad mūsų visuomenės vystytųsi toliau ir atsižvelgtų visuomet į pagarbą žmogaus teisėms. E, šiandieną pranešimu norime pasiūsti labai rimtą e, E, signalą, kad demokratija nieko neprimeta, bet reikalauja gerbti politinės teisės, ypač sudėtingais laikais. Tai yra nepaprastai svarbu. Mes turime tokiais laikais e, užtikrinti, kad būtų laikomasi šių teisių, turime jas ginti, jų, jas gerbti ir netiminėti jų. Kalbu apie skurdą, smurdą prieš moteris. E, labai dažnai žmonės žmonių atimama teisė net ir egzistuoti. Mes turėtume atremti šios iššūkius, pademonstruoti vientisumą ir laimėti žmogaus teisų gynimo mūšį visur. Norėčiau pakviesti vyriausiąją įgaliotinę dabar pasisakyti. Dėkoju. Norėčiau. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui utile per accompagnare l'inizio del mio lavoro sul campo dei diritti umani e vorrei eh, iniziare col dire che mes esame įsipareigoję ginti žmogaus teises. Savo pačios pranešimą norėčiau pradėti pasakydama, kad aš ne vien tik tai pritariu jūsų analizai dėl to, kokia yra mūsų rolė, koks yra mūsų vaidmuo, bet aš taip pat noriu sutikti su tuo, kad turime kovoti su iššūkiais ir turime žengti nedideliais, bet užtikrintais žingsneliais. Uh, kad ištaisytume situaciją ten, kur yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Ir man yra didžiulė garbė diskutuoti apie šitą pranešimą, metinę ataskaitą dėl žmogaus teisų ir demokratijos. Pagrindinių teisų hartijoje yra aiškiai parašyta, kad mes individą ir žmogaus teisės turime pastatyti į pačią centrinę vietą, pačią svarbiausią vietą. Ir tai turi būti vienas iš pagrindinių tai yra pats svarbiausias prioritetas mūsų išorės veiksmų planuose. Tai turi būti pagrindas, ant kurio statome santykius su visomis kitomis trečiosiamis šalimis. Europos parlamentas nuolatos propagavo žmogaus teisės ir tą daro savo kasdienėme darbe ir imdamasis konkrečių veiksmų. Visų pirma, lankydamasis tose šalise, kur žmogaus teisės yra pažeidžiamos. Ir taip pat Sakharovo premija uh, jos teikimas, jūsų diskusijos. Visą tai yra puikus pavyzdys ir labai svarbus ES demokratijos ir žmogaus teisų politikos pagrindas. Žmogaus teisės ir toliau išlieka iššūkių, bet manau, kad mes pasistumėjome pirmin daugelėje svarbių sričių. Ypatingai nuo tada, kai 2012 metais buvo patvirtintas žmogaus, teisės, žmogaus teisų paketas ir kai buvo patvirtintas mūsų pačių planas 2015, mm, laikotarpio po 2015 metų. Nemažai Europos aktyvistų ir įvairių institucijų dalyvauja gina žmogaus teisės ir tai jau tapo svarbiu pilnu procesu. Mes bandome įtraukti visas žmogaus teisės į savo išorės politiką, taip pat bandome padidinti savo matomumą šioje srityje. Ta darome stiprindami dialogus apie žmogaus teisės su mūsų įvairiais partneriais per pastarosius metus. Jūsų palaikymas įgyvendinant veiksmų planą yra labai svarbus. Dabar, manau, atėjo laikas žengti pirmin. Ypatingai toliau organizuoti savo bendrą darbą pagal konkrečius prioritetus. Nuo tada, kai pradėjau eiti šias pareigas, aš stengiausi, kad žmogaus, teisės, žmogaus teisų darbo atverkė būtų įgyvendinama. Pirmas žingsnis buvo veiksmų plano parengimas. Ir aš noriu, kad tas veiksmų planas būtų ne vien tik tai veiksmų planas, bet kad jis būtų pagrystas politinėmis, e, politiniais prioritetais. Ir tai būtų geras pagrindas vis daugiau valstybių aplink mus pereiti prie demokratinio režimo. Ir mes su parlamentu dirbame iš vien. Ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad jūsų ataskaitoje yra taip pat pripažįstamos mūsų pastangos reguliariai teikti ataskaitas Europos parlamentui bent keliais, keliomis formomis. Taip pat mes bandome palaikyti ryšius su pilietinės visuomenės organizacijomis, kadangi tai yra labai svarbus veikėjas įgyventinant ES žmogaus teisų politikai. Žmogaus teisų dialogai yra vykdomi e, rengiant įvairias politikos kryptis, taip pat ir po e, tarybos e, susitikimų. Tai yra jau įprasta praktika. Paskutinį kartą sustikome daugiau negu su 200 pilietinės visuomenės veikėjų ir tai buvo puikia proga aptarti ES veiksmus žodžio laisvės srityje. Ir mes ypatingai vertiname e, Stavros Lambrididis, kuris yra atsakingas už žmogaus teisės, vienas iš svarbiausių pareigūnų. Taigi, dialogas su svarbiausiais partneriais yra tai, ką mes darysime ir toliau. Ir aš oficialiai šiandieną galiu pareikšti, kad taryba priėmė svarbius sprendimus, kurie bus įgyventi. Buvo nuspręsta pratesti jo įgaliojimus. Na ir dar keletas svarbių pastebėjimų. Bendrai galiu pasakyti, kad aš visiškai sutinku su jumis, kad atėjo laikas dėti visas pastangas, užtikrinant vientisumą tarp ES vidaus ir išorės politikos. Tokiu būdu sustiprintume ES patikimumą kaip pasaulinio žaidėjo Ir taip pat pripažinsime, kad mūsų politika bus jaučiama ir už ES ribų. Ir taip pat mm, išorės politika turi būti e, kaip papildomas dalykas Francio Timermano pastangoms ES viduje. Mes turime būti nuseklus tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Ir tai padės mums būti patikimų partnerių už ES ribų. Aš noriu pasakyti, kad ataskaitoje yra pateikta keletas dalykų, kuriuoms aš taip pat teikiu pirmenybę. Pavyzdžiui, teiginys, kad reikia užtikrinti nuoseklumą ES vidaus ir išorės politikoje, taip pat labiau palaikyti pilietinę visuomenę tiek politinių, tiek techninių, tiek finansinių lygių. Taip pat reikia e, padėti pilietiniai visuomeniai kovoti už galimybę pasisakyti. Taip pat turime kovoti su žmogaus teisų pažeidimais masiniu mastu, o tai vyksta konfliktų zonose visur aplink mus. Mes turime pasinaudoti savo pajėgumais užkirsti kelią tokiems žmogaus teisų pažeidimams ir taip pat e, užtikrinti, kad būtų nubausti tie, kurie turi būti nubausti. Be to, žmogaus teisės nėra kažkas labai abstraktaus. Yra labai konkrečios priemonės, kuriomis galime pasinaudoti ES lygiu, bet turime pagerinti jų veiksmingumą. Keletą žodžių apie tai. Aš dalyvauju dialoguose dėl žmogaus teisų ir manau, kad tokie dialogai neturi būti tiesiog izoliuotos progos, kai apie tai pasikalbam, pasikalbama. Manau, turime dar išsameu ir nuosekliau bendradarbiauti su visomis valstybėmis partnerėmis ir intensyvinti dialogą. Dar vienas dalykas. Noriu sustiprinti kovą už vaikų, LGBTI žmonių teisės, taip pat e, teisę pasirinkti religiją, įsitikinimus. Taip pat turime E, didinti žinomumą dėl žmogaus teisų direktyvos tiek tarp ES e, darbuotojų, bet ir už ES ribų. Ir todėl manau, kad jūs turėtumėte pasinaudoti tuo, kad palaikote labai glaudžius ryšius su labai daug valstybių visame pasaulyje ir taip pat stengtis e, propaguoti tokias vertybės. Penkta. Kalbant apie žmogaus teisų universalumą ar neatskiriamumą, mes turime ir toliau e, propaguoti ekonominės, socialinės, kultūrinės teisės, pasinaudodami pagalbos priemonėmis. Aš manau, kad ES tokiu būdu galėtų tapti lyderį įgyvendinant jungtinių tautų pagrindinius principus dėl žmogaus teisių, kaip kad buvo e, pateikta pranešime dėl įmonių socialinės atsakomybės. Kalbant apie religinės mažumas. Tai kelia labai daug nerimo. Aš jau pradėjau dialogus su mūsų partneriais ir dėl e, kovos su smurtu, kuris yra vykdomas religijos vardan. To priežastis yra labai įvairios, tiek politinės, tiek religinės. Ir e, visuomenės radikalizavimas tiek čia, tiek artimuosios rytuose yra tai, su kuo turime bandyti kovoti. Ir noriu dar kartą pabrėžti, kad Čia taip pat pasitarnautų mūsų politikos vidaus ir išorės aspektų suderinimas. Taigi, religijos laisvės, žodžio laisvės užtikrinimas yra labai svarbi dalis kovojant su terorizmu. Nebus nei saugumo, nei stabilumo, jei nebus užtikrintos žmogaus teisės. Ir aš manau, mes turime apie tai priminti ne tik tai patys savo, bet ir savo partneriams kiekvieną dieną. Pastaraisiais metais pasmerkėme, kiek galėdami griežčiau žmogaus teisų pažeidimą, pažeidimo atvejus. ES ir jos valstybės narės bando reaguoti į humanitarnę krizę Sirijoje, taip pat ir Irake. ES humanitarnės pagalbos politika numato e, pagalbą toms sritims, kuriuose pagalba ypatingai reikalinga e, pažeidžiamoms grupėms. Sirijoje smurtas yra tikrai labai plataus masto ir mes ieškome būdų, kaip padėti įvairioms mažumoms, tiek etinėms, tiek religinėms tose vietovėse. Taip pat atliepti E, išskirtinius jų poreikius ir padėti toms pažeidžiamoms grupėms integruotis į visuomenę. Mes taip pat teikiame pagalbą tiems, kurie veikia ten vietoje ir bando užtikrinti, kad viso žmogaus teisų pažeidimo atvejai visi būtų regla... užregistruoti ir tai padėtų užtikrinti e, kaltųjų atskaitomybę ateityje. Taigi aš palaikau jūsų ataskaitą ir kliaujuosi jūsų parama ir tikiuosi, kad diskusijos išgirsime dar daugiau idėjų ir pasiūlymų, kaip galėtume dar labiau pagerinti situaciją. Acum am să rog pe doamna Hautala să ia cuvântul pentru un minut din partea Comisiei. Ačiū dabar suteikiu žodį poniai Hautala. Ji kalbės vystimos reikalų komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, labai svarbu, kad aptarėme šiuose rūmuose metinę ataskaitą žmogaus teisų klausimais. Ponas Panceri tikrai įtraukė į ataskaitą ir su vystimusi susijusius klausimus ir noriu tą pabrėžti, nes vystimosi politika, vystamoji parama yra įvertinta kaip vienas iš esminių veiksnių, taip pat ir gerinant žmogaus teisų padėtį. Man atrodo, kad tiesiog e, dėl Stavros Alambrinidžio reikia pasakyti, kad jūsų pirmtakė buvo prieimusi neteisingą sprendimą ir e, dabar padėtis buvo pataisyta. O iš tiesų daug dalykų e, žmogaus teisų kontekste yra susiję, tamprai susipinę su vystimosi reikalais sfera. Taigi Labai džiugu, kad ir e, direktoratai atitinkami tarpusavyje bendradarbiauja. Kai kas yra taip savaime suprantama, ko gero, kad e, net nepaminėta pranešime, bent jau aš taip esu linkusi manyti, tikiuosi, kad tikrai būtent taip yra. Ir džiaugiamės e, dėl visų dalykų, kurie pranešime paminėti. Ačiū. Toliau žodis poniai Žitnanskai. Vieną minutę ji kalbės moterų ir lyčių lygybės komiteto vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu paklaustumėte piliečių, kurie klausimai jiems labiausiai rūpi, labiausiai lyčių lygybės užtikrinimo kontekste. E, jie pasakytų, kad 50, 59 procentai iš jų pasakytų, kad būtent reikia akcentuoti moterų e, teisės. Kol kas pasitikėjimo mažai, e, kai įvairiomis institucijomis, jeigu moteris tampa smurto uh, auka neretai niekur negali kreiptis, niekas nėra daroma, neužtikrinama jai parama ir pagalba. Valstybės narės turi toliau e, renkti apmokymus policijos tarnybose, kitose įstaigose, kad ta parama tinkama būtų suteikta. Taip pat ir jaun, į jaunimą reikėtų orientuotis, e, tik tai problemų, kurios čia kyla, neišspręsime visų vien tik teisės aktais. E, daugelis iš mūsų esame kilę iš tokių valstybių narių, kur e, suduoti vaikų yra visiškai įprasta praktika, o tai turėtų e, pagaliau keistis. Ačiū, toliau kalbės frakcijų atstovai ir apeliuoju į visus laikytis jiems skirto kalbėjimo laiko. Ponas Preda, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau nuoširdžiai pasveikinti pranešėją, pana Pancerį. Mes ištisus mėnesius kalbėjomės, dėrėjomės, e, frakcijos tarpusavyje tarėsi ir turiu pasakyti, kad bent jau mano manimo galime konstatuoti, jog turime tekstą, dėl kurio bus balsuojama rytoj ir kuris, e, na, man labai džiugu tą pasakyti, e, labai atitinka EPP frakcijos požiūrį į žmogaus teisų ir demokratijos vertybių apsaugą. Žmogaus teisės ir demokratija tai yra dvi skirtingos sferos, tačiau manome, kad glaudžiai tarpusavyje susijusios. Ir šio pranešimo kontekste tą taip pat reikėtų lygiai taip pat mm, įvertinti. Pranešėjų tikrai pavyko suformuluoti subalansuotą teksto. Demokratiją ir žmogaus teisės galime vertinti būtent tik tai taip. Ir aš tai sakau po ilgų diskusijų su kitais kolegomis, kurios jau vyko. Kai kas pavyzdžiui, sakė, kad Rusija žmogaus teisų požiūrių vertintina geriau negu Europos Sąjunga. Taip šiandien buvo plenarinėme posėdėje pasakyta. Man labai įdomu būtų sužinoti, kokiu pagrindu yra reiškiami tokie teiginiai. Taip pat Noriu iš karto mm, atkreipti dėmesį ir į tai, kaip svarbu, kad ES veikia ir už ES ribų ir ten gina mums svarbės vertybės. Tiesa, šio pranešimo objektas nėra žmogaus teisų padėtis pačioje Europos Sąjungoje. Aš kalbėjau su kai kuriais kolegomis iš Lybė komiteto, kurie visiškai teisingai atkreipė dėmesį į tai, kad tai yra jų kompetencijos sritis. Negali Europos Sąjungos institucijos numatyti, primesti valstybėms narėms to, kaip jos turėtų traktuoti abortus, jų reglamentavimą arba santokos sudarimą, kaip vertina. Tai jau yra asmeninių sprendimų ir sąžinės laisvės uh, E, sritis, taigi labai džiaugiuosi, kad tokio pobūdžio pakeitimai buvo atsimti. Ačiū toliau, ponė Valenciano. Vieną minutę. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šią popietę svarstome tikrai labai puikų pranešimą. Mano manimu, jis toks yra. Jis suformuoluotas tikrai, glau, tikrai aiškiai, konkrečiai yra kalbama apie uh, svarbius dalykus. Tačiau yra dar tokių reiškinių kaip fanatizmas, rasizmas, ksenofobija, kurie vis dar egzistuoja ir kelia grėsmę žmogaus teisų, teisų garantijoms. Ar su tais reiškiniais reikia kovoti? Mes turime be jokių išlygų pasišvesti žmogaus teisėms. Turime ginti teisinės valstybės principus ir jos priemonėmis, teisinės valstybės priemonėmis ginti žmogaus teisės. Ekonominė krizė ir politinė susidariusi situacija lemia tai, kad kai kuriuose pasaulio dalyse, kai kuriuose kampeliuose žmogaus teisų padėtis nuolat blogėja. Ir būtinai turime imtis prieš tai veiksmų. Turime kovoti kartu, turime laikytis iš vien ir negalime elgtis taip, kaip kai kurios valstybės e, narės, kurios e, kalba vieną, o nusisukusios e, į kitą pusę daro kitą. Turime gerą pavyzdį rodyti kitiems ir dėl to manyčiau, kad dalis, kur yra kalbama apie žmogaus teisų gynimą ir privatų ūkio sektorių, yra labai esminis, nes e, įmonės veikiančios trečiosiose šalyse tikrai nerimauja dėl to, kas ten vyksta. Mes turime išnaudoti savo turimas galias ir pasirūpinti taip pat žmogaus teisėmis ir už ES ribų. Beje, labai sveikinu Stavros Alambrinidis dėl to, kad jam buvo pratesti įgaliojimai, jis pui, tikrai puikiai dirba. Dėkuoju, norėčiau Jums pranešti, kad mes vėluojame, dar mūsų laukia kiti darbo tvarkės klausimai, todėl norėčiau paprašyti visų kolegų nesinaudoti mėlynosios kortelės sistema per šias diskusijas. Dabar ponas Dėmesmekė ir pusantros minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Pranešimas tikrai labai gyvas, kalbame apie labai daug įvairių situacijų ir norėčiau pasveikinti pranešėją, kai kurie poslinkiai yra pozityvus, ES turi daugiau priemonių, kuriomis gali siekti žmogaus teisų laikom, laikymosi, tačiau kartais trūksta politinės valios e, veikti kartu su tomis priemonėmis. Latino Amerikoje, kitur yra pažangos, bet dar kitur padėtis mums matant blogėja. Pasižiūrėkime į Rusiją. Tai yra vienas iš tokių regionų ir mums e, ši šalis tapo labai rimtų strateginių iššūkių. Norėčiau taip pat, e, kad rezoliucijoje būtų kalbama apie tai, kas įvyko Kryme. E, Krymo totorių yra nedaug, bet jų istorija yra labai baisi deportacijų, diskriminacijos E, totoriai nes visai nesenų laikų gyveno e, taikiai su rusais. Paskui padėtis pasikeitė, tarptautinės organizacijos sako, kad diskriminuojami žmonės ten užimtumo e, srityje dalijant pasus, jeigu žmonės nori ukrainietiškų pasų, juos išlaikyti, jie yra diskriminuojami. Mes taip pat turime e, ginti mažumas, religinės mažumas. Artimuosiuose rytuose taip pat ir Krymo gyventojai neturėtų būti diskriminuojami. Dabar Aleksandra Besaras. Ačiū pirminkė. Norėčiau padėkoti pona, pasveikinti poną Pancerį. Jo pranešimas yra geras pavyzdys, kai įtraukiama yra daug e, nuomonių, e, kai atsispindi įvairūs dalykai, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų, mūsų nuomonė, smerkiamas nebaudžiamumas, reikalavimą e, tarptautinio baudžiamojo teisingumo, kalbam apie žodžio laisvę, moterų, vaikų, LGBTI teisės. Puikus, didžiulis pasiekimas šis pranešimas yra. Tačiau yra vienas dalykas ginti žmogaus teisių gynėjus. Apie tai daug nekalbam. Žmonės atvyksta pas mus, jie papasakoja, kaip dirba ir grįžę susiduria su pavojumi dėl to, kokią informaciją mums atskleidė. 215 yra dalių. E, puikiame pranešime galimybę gauti geriamo vandens, naudoti sanitarijos priemonėmis. Junktinės tautos tą pripažįsta kaip žmogaus teisę. Mes tai sakome, bet to nesilaikome, nes 15 procentų pasaulio gyventojų negali naudotis tualetu. Kalbame apie milijardą, gyven... E, milijardą žmonių, kurie turi tuštintis gatvėje. Vaikai e, taip pat miršta kas minutę dėl to, kad serga lygomis, kurias būtų lengva išgydyti nuo choleros, šiltinės poliomelio mejolito fizinis, kognityvinis vystimasis e, lėtėja dėl tų lygų. E, kenčia ne tik žmonių e, sveikata. Bet aš noriu nutraukti tylą ir norėčiau, kad paremtumėte pono Nilsino kampaniją dėl sanitarnių sąlygų pagerinimo. Pone Veržėt, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kiekvienais metais kalbame apie šį pranešimą, apie žmogaus teisės demokratiją pasaulyje. Pranešėjas ponas Panseri pasirinko teminį požiūrį, jis išvardė įvairias, e, įvairius aspektus ir aš sveikinu tą pozityvų požiūrį. Bet Europos e, Sąjunga ne visuomet yra pati geriausia patarimų teikėja, mes turime kalbėti apie įmonių socialinę atsakomybę. Kodėl negalime e, pritarti tarptautiniam privalomam mechanizmui, kuris e, verstų įmonės laikytis e, tam tikrų reikalavimų. Taip pat matome, kas dar su ekonominės ir socialinėmis teisėmis. Kaip mes galime kalbėti apie žmogaus teisės, kai e, su trečiosiomis šalimis mes nepakankamai aptarime migracijos problemas, kaip dėl kartumo proceso, kaip bendravimas su Afrikos diktatoriais. Pone Panceri, e, Žmogaus teisų gynėjų e, padėtis yra labai sudėtinga, bet apie tai nepakankamai kalbama. Dėl to mūsų frakcija GUNGL susilaikys balsuojant. Dabar ponė Lochbiller, prašom dviems mintėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama vyriausiai galiotinė ponė Mogerinį, gerbiamas e, galiotinė žmogaus teisų klausimais ponė Lamrinydį. Iš tiesų, pranešime yra atkreipiamas dėmesys į labai daugelį aktualių žmogaus teisų kontekste sričių, kur reikia imtis veiksmų ir daromi konkretus pasiūlymai. Tiesa, tų sričių yra dar ir daugiau. Diskusijose su kitų parlamentų atstovais nuolat girdime apie tai, kaip dar reikia stiprinti žmogaus teisų gynimo sferą. Tuo pat metu girdime kritikos e, dėl to, kad padėtis pabėgėlių, kurie atvyksta Europos Sąjungą, yra tiesiog baisi. Nuolat girdime apie mirčių, žučių atvejus ir yra tiesiog katastrofiška, kad sprendimas nerastas, kai jokia valstybė narė nepasiryžusi priimti būna pabėgėlių. Ir pranešime taip pat yra siūloma, kaip būtų galima padėti gerinti, dėja nebuvo rasta dauguma tam, kad būtų reguliariai e, vykdomas poveikis žmogaus teisėms, kuomet e, yra sudaromos, pavyzdžiui, sutartys e, prekybos kontekste. Kuomet yra pažeidžiamos ES ginamos teisės, irgi nėra aišku, kur reikėtų kreiptis, norint tas žmogaus teisės apginti konkrečiai, taigi ir tą ta dar turėtume ateityje ištaisyti. Ačiū, toliau panas Korau, FDD frakcija, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat sveikinu pranešimą ir pono Panceri darbą. Įsivaizduoju, kad darbas buvo tikrai sunkus, pranešimas labai išsamus, jam reikėjo atsižvelgti į daugybę aspektų formuluojant tekstą ir labai džiugu, kad yra išnagrinėtos e, pranešime net kelios sritys, e, tinkamas sąrašas buvo sudarytas, į kurį atsižvelgta, bet reikėtų dar galvoti ir apie papildomas kryptis. Šiuo metu yra taip, kad valstybės narės e, turi didesnę galę, turi daugiau svertų bendraudamos su trečiosiamis šalimis. Ir turėtume dėl to tuo pasinaudoti ir stengtis į sutartis įtraukti atitinkamas nuostatas, kad būtų ginamos žmogaus e, teisės visur. Ačiū. Toliau ponė Dots vieną minutę. Mr. President, Gerimas pirmininkė, šis pranešimas išryškina visą eilę žmogaus teisų pažeidimų, tokių kaip smurtas prieš moteris, mergaitės, lytinių organų žalojimą, e, žodžio, religijos spaudos laisvės ribojimus. Kartais mes galvojame apie tuos pažeidimus kaip kažką labai tolimo. Šiaurės Airijoje Šio praeito mėnesio 26-27 dieną, tiksliau kovo 27-26 dieną speciali komisija e, pateiks tam tikrus e, liudijimus prieš vieną e, religinę grupę, kuri pasisako prieš tos pačios lyties santuokas. Ir E, sakoma, kad tai prieštarauja Europos žmogaus teisų konvencijai. Tie žmonės atsisakė kepti piragus, kur būtų skatinamos tokios e, sąjungos. Bet reikėtų rasti galimybę tų žmonių, e, atsižvelgti tų žmonių nuomonę, kurių kaita nuomonė yra kitokia nuo daugumos. Ir aš raginu e, kolegas prisijungti prie manęs ir e, apginti tokius žmonės. Dabar ponas Gžib. Dėkoju. Pranešimas dėl žmogaus teisių, metinis pranešimas yra labai sudėtingas uždavinys kadangi labai sunku patenkinti visus. Ir norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pastangas. 2013 metai buvo didžių, didžiulių pokyčių metai. Pirmiausia, Ukrainoje Euromaidanas, jo aukos. Mes taip pat matėme e, didžiulius pokyčius po arabų pavasario. Kalbėtojas klausė, ar yra kokių nors e, problemų dėl vertimo. Taip pat e, artimuosiuose rytuose prasidėjo dramatiški pokyčiai, kurie sukėlė daugybę aukų, Islamo valstybė, kitos e, karinės grupuotės pradėjo veikti, tai pasižymi smurtu. Malula e, sugriovimas Irake, sugriautos bažnyčios, daugybė, galėčiau pateikti kitokių panašių barbariškų veiksmų e, pavyzdžių. Taip pat krikščionių padėtis. E, pasaulyje blogėja. Artimieji rytai, Šiaurės Koreja, Afrikos įvairūs regionai. Paskaičiuota, kad šimtas milijonų krikščionių nukenčia kasmet nuo persekiojimų ir keletas tūkstančių žūsta. Vyriausiai įgaliotinė paminėjo taip pat šį faktą. Pranešime kalbama ir apie įvykius ar situacijas, kai pažeidinėjamos žmogaus teisės Libijoje, Malija, Sudane, Nigerijoje. Taip pat svarbu pasakyti, kad yra ir teigiamų poslinkių. 2013 metai buvo pirmieji metai, kai pradėjo veikti Europos demokratijos fondas. Mes suteikėme Sakarovo premiją ir tai atsispindi, atspindi labai svarbės situacijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Panserė tikrai puikiai subalansavo pranešimo tekstą. Yra deramas dėmesys kreipiamas į esminius aspektus. Yra paminėti atvejai, kurie yra tikrai netoleruotini. Parlamentas turi priemonių, kurių gali imtis, kad atkreiptų dėmesį į tokius e, atvejus ir paragintų ištaisyti padėtį, dėl to sveikinu tokį pranešimą, kadangi matome gana tikslų situacijos vaizdą. Ir žinome, kas yra kas, pažvelgia į jį. Aišku, visiškai prieštarauja ES už, bendrai užsienio politikai tai, kad mes žmogaus teisėmis rūpinamės tik galvodami apie politinius um, aspektus ar politinę naudą. Žmogaus teisės yra su generis teisės, jomis reikėtų rūpintis be jokių išlygų. Ir ateitį užsitikrinsime e, dorą tik tuomet, jeigu apginsime žmogaus teisės ir demokratiją pasaulyje. Tik toks pasaulis bus saugus pasaulis. Taigi užsienio politika negali būti savitikslė, reikia E, atsižvelgti ir į kritiką reiškiamą įvairiose e, forumuose ir taip pat diplomatiniais kanalais. Ponas Taros Lambrinydis tikrai puik, puikiai tinka e, būti e, savo pareigose ir labai džiaugiuosi tuo, kad ir toliau galės dirbti šį darbą. Ačiū, ponas Belderis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, pono Panceri pranešime yra labai konkrečiai įvardyjamas krikščionių persekiojimas pasaulyje. Tai ir dėl to noriu užduoti klausimą vyriausiai įgaliotiniai. Ar nevertėtų turėti įgaliotinio ir religinę laisvę ginančio? Žinau, kad yra vykusios diskusijos panašios jau pagal 100 33 starties dalį mes e, pasisakome už religinę laisvę ir ją giname. Norėtųsi išgirsti e, keletą žodžių ir apie praktinį įgyvendinimo aspektą tokios nuostatos. Ar daroma yra kas nors? Parlamentas norėtų to paklausti jūsų, ar galėtumėte panašią ataskaitą pateikti dėl to, kas yra daroma ir kada galime tikėtis jos. Ačiū, ponas Vaigal, vieną minutę. Mr. Chairman, Madam High Commissioner ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Žmogaus teisės turėtų būti pagrindinis dalykas, formuojant bet kokius santykius su tais, su kuriais turime ryšių. O kaip, kokios pasiekmes turi laukti tų valstybių, kurios pažeidžia žmogaus teisės arba okupuoja svetimas teritorijas? Izraelio ministras pirmininkas arogantiškai pareiškė, kad jis visiškai nepalaiko tokios dviejų valstybių sprendimo. Be to, Armenija užėmė e, Nagorny Karabacho regioną. Vakar pareiškė, kad Armenijos pagrindinis ekonominis partneris ir gynybinis partneris yra Rusija. Jie taip pat pasakė, kad Rusijos e, karinė bazė Džiulija yra būtina kiekvienos šalies saugumui. Taip pat Marokas, jis taip pat yra mūsų partneris. Visai netrukus jis ketina surenkti aukšto lygio e, tarptautinę konferenciją okupuotoje vakarų Saharos e, teritorijoje. Ir tokiu būdu tenai yra nuolat pažeidžiama vietinių gyventojų teisės. Pone Mogerinė, ar mes ką nors keisime savo politikoje su šiomis šalimis? Dėkui. Toliau ponas Tarikapras, vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė būtina atkreipti dėmesį į moterų padėtį visuomenėje. Ta padėtis pagerėjo, tačiau vis tiek socialinės, politinės, kultūrinės neligybės atvejai tarp vyrų ir moterų tebe egzistuoja. Netgi matėme ir tokiu atveju ir ES valstybėse narėse. Aš norėčiau pacituoti kelias eilutes iš Džono Stuarto Milo prieš 443 metus. 46 metus. Jisai sako, ta nauda, kurios galime tikėtis, jeigu moterims leisime laisvai naudoti savo talentais, rinktis darbo vietą ir dirbti ten pat, kur ir vyrai, ir suteiksime joms tas pačias teisės kaip ir kitiems žmonėms, tai reikš tokiu, kad padaugės talentų, kurie dirbs viso žmonėms labui. 146 metais buvo paraginta, prieš 146 metus buvo paraginta tai daryti, bet tai dar nėra įgyventinta. Ačiū. Ponas Karver, vieną minutę. Europos patentų biuras ir jo pirmininkas dabar neleidžia e, profesiniams sąjungoms rengti protestų prieš žmogaus teisų pažeidimus. Taip pat neleidžiama protestuoti prieš tos atvejus, kai neįgalų žmonės negauna darbo vietos. Ir šie patento biuras yra nebaudžiamas. Kas dar šokiruoja? Ne vien tik tai patentų biuras atrodo nebaudžiamas komisijai tarybai, bet ir Europos parlamentui, nors mes visi naudojamės bendro Europos patento sistema. Kaip mes galime leisti tokius žmogaus teisų pažeidimus tokioje organizacijoje, kuri dirba ES vardu? Dėkui. Ačiū. Toliau ponas Šoprad, vieną minutę. Pirmininkė kolegos, Panceri pranešimas rodo, kad e, žmogaus teisės tampa ES užsienio politikos dalimi imperatyvų. Reikia atsisakyti nacionalinio egoizmo ir galvoti apie konkrečius interesus, e, kurie būtų daugiau negu kažkokios ideologijos tik tai laikymasis e, mes turime e, stiprinti savo nuomonę ir e, ypač e, pasisakyti prieš tuos, kurie ketina primesti savo e, požiūrį, bando žlugdyti civilizaciją. LGBTI nuodai yra visame paskleisti pranešime, pritarė tam EPP ir e, Taip pat praskėdžiami atski, e, mintys atskirais išpoliais prieš žmogaus teisės, e, kalbama JAV, Kinija, Rusija. Yra e, vie, tie, kurie pasisako už žmogaus teisės ir už gyvybę, balsuos prieš šį pranešimą. Dėkuoju toliau Lašlo Tokeš. Dėkuoju, pirmininkė taryba patvirtino ES strateginę sistemą žmogaus teisėms ir demokratijai, kad mes galėtume dar glaudžiau bendarbiauti su trečiosiamis šalimis. Turime specialų įgaliotinį žmogaus teisėms, kuris galėtų e, siekti veiksmingesnio priemonių gyvenimo. Mums reikia geresnių priemonių, kad galėtume bendrai ginti žmogaus teisės pasaulyje bet mes dar kol kas nepasisakome e, pakankamai tvirtai gindami žmogaus teisų gynėjus. Gėdinga, kad e, šiame svarbiame pranešime, tiksliau, kad jį e, naudoja savanaudiškais tikslais kai kas ir bando gilinti nuomonių skirtimus viduje. Tai yra klausimai susiję su nacionalinė kompetencija. Tai yra uh, neteisinga ir tai menkina mūsų autoritetą. Mes turėtume iš tikrųjų nagrinėti žmogaus teisų pažeidimo klausimus, įskaitant krikščionių persekiojimą, kankinimus, smurtą prieš vaikus ir moteris, migrantų padėtį, pabėgėlių padėtį ir žmonių su negale bei kitų padėtį. Dabar ponas Howitt. Pusantros minutės. Atsiprašau, sako pirmininkas ponė Valenciano. Tikriausiai norėjau pasisakyti, bet aš tikiuosi, kad e, tai ne e, mėlynosios kortelės procedūra. Pirminkė dėl tvarkos, darbo tvarkos. E, kaip gali būti, kad vertimas būtų neteisingas? Prieš paskutinis kalbėtojas minėjo gėjus, lesbietės ir biseksualus kaip nuodus. Ir aš raginu tą žmogų atsijimti savo žodžius, nebent vertėjai padarė klaidą versdami. Negalime homoseksualių žmonių vadinti e, nuodais, visuomenės negali šie e, rūmai taikytis su tokiais žodžiais. Tai yra užslėpta mėlynoji kortelė, bet e, keliaukime toliau. Dabar Richardas Hauetas pusantros minutės. Dėkoju. Aš e, esu pranešėjęs e, apie įmonių socialinę atsakomybę ir norėčiau savo laiką paskirti šiam klausimui ir paraginti, kad ES siektų gyvendinti. E, pasaulinės, e, pasaulinius sustarimus, jungtinių tautų sustarimus ir taip pat, kad ponas Lamrinidis asmeniškai dirbtų šioje srityje. E, e, pagrindiniai principai yra jav įdėkti ir e, norėčiau paklausti, ar ponia Mogerini e, sieks, kad visos valstybės narės įdėktų tuos standartus, patvirtintų juos. Ir ar bus atlikta bendroji peržiūra šioje srityje, ko prašė parlamentas. Taip pat e, reikėtų e, parengti gairias ES mastu, e, pagal kurias įmonės galėtų įrodyti, pademonstruoti savo veiklą per visą e, gamybos grandinę. Tai yra Prancūzijos iniciatyva. Taip pat norėčiau paraginti vyriausiąją įgaliotinę e, pritarti e, patvirtintų tarptautinių gairių įgyvendinimui. Ir e, žinome, kad ponas Bankimun tai remia, tokiu būdu, jeigu mes prisijungsime, bus aišku, kad tai yra globali iniciatyva. Ir taip pat reikėtų užtikrinti geresnė prieiga prie teisingumo nukentėjusiems nuo įmonių neteisingo elgesio visame pasaulyje. Mes e, privalome padėti e, vis, įmonėms gerbti e, numatytas teisės. Dėkui, panie Ponas Jurakas, dėkui. Pirmininkė, Man atrodo, kad šis pranešimas, kuriame turėtų būti kalbama apie pagarbą žmogaus teisėms, šiame pranešime yra keletas nuostatų, kurios pažydžia žmogaus teisės. 165 punkte yra puolama ištisų valstybių visuomenių valia. Kroatija ir Slovakija organizavo referendumus, ten jų tauta išreiškė savo valią ir norėjo pasakyti, kad jie nori apginti tradicinę šeimos sampratą. Be to, šiame punkte yra puolamas pats faktas, kad buvo surinkti tokie referendumai. Jeigu mes šiandieną nuspręsime kritikuoti tai, kad kažkas referendumo metu pasisakė už tradicinę šeimos sampratą, tai tuomet mes keliame grėsmę atskiriems piliečiams. Jie gali būti persekiojami, kaltinant juos homofobiją. Be to, Lenkijos Respublikos parlamentas 2006 metais yra pasakęs, kad jeigu nuspręsime save susijęti su uh, e, judėnėmis krikščioniškomis tradicijomis, tai negalėsime e, pateisinti tokio dalyko kaip homofobija. Toliau vieną minutę, pane Ferrara. Dėkoju, pirmininkė. pranešėja, aš pati esu pranešėja žmogaus teisų klausimams ir dėl to labai džiaugiuosi pono Panseri darbu. Iš tiesų, ten e, pranešime teigiama, kad turime daryti pažangos gindami žmogaus teisės ir reikia laikytis e, pagrindinių teisių hartijos vyriausioji galiotinė ponė Mogerinė apie tai kalbėjo ir man atrodo, kad būtų labai teisinga, kad ES stebėtų, kokia yra žmogaus teisų situacija visame pasaulyje. Mums reikia dar labiau sustiprinti tai, kas buvo pasiekta iki šiol ir dar labiau stengtis, kad žmogaus teisės būtų ginamos ir ES viduje. Todėl aš turiu pasiūlymą dėl vidaus strategijos skirtos žmogaus teisėms. Tokia strategija turėtų būtų suderinta su E, žmogaus teisų gynimo e, nuostatomis išorės politikoje. Tokiu būdu e, nepamirštume Kopenhagos dilemos ir turėtume peržiūrėti, kokia yra žmogaus teisų situacija ne tik tose šalise, kurios nori prisijungti prie ES, bet ir kurios jau yra joje. Ačiū. Pirmininkė daug yra kalbama apie žmogaus teisų prioritetą ES užsienio politikos kontekste. Tačiau reikėtų kreipti dėmesį ne tik į trečiasią šalis, bet taip pat ir į tai, kaip pažeidžiamos mūsų viduje žmogaus teisės. Pavyzdžiui, Lenkijoje, Rumunijoje amerikiečiai kankino e, čia laikytus kalinius. E, žinome, kad ir kitose šalise e, panašiai vyko. Austrijoje 60 metų uh, E, po e, valstybinės starties sudarimo ir toliau kenčia žmonės nuo įvairių e, kankinimo ir netinkamo elgesio su jais. Žmonės negali laisvai reikšti savo nuomonės Europos Sąjungoje. Daug kas dėl to sėdi kalėjimuose. Ir Kaip gali būti, kad Graikijoje, pavyzdžiui, septyni parlamento nariai jau 18 mėnesių yra laikomi areštinėse ir visiškai nėra pareikšta jiems jokių kaltinimų. Yra ir daugiau panašių atvejų. Ačiū. Pone Kinga, gal vieną minutę. Ačiū, pone pirmininkė. Džiaugiuosi kad mano pasiūlymas dėl netinkamos, nepankamo, nepakankamos mytybos ir vaikų skurdo įtrauktas į pranešimą buvo. Manau, kad labai svarbus skyrius yra m, mm, tas, kuriame rašoma apie nacionalinių mažumų teisų gynimą, kadangi čia reikia imtis labai specifinių suderintų sprendimų. Konkrečiau dar apie žmogaus teisų pažeidimus artimuosiuose rytuose norėčiau užsiminti, kur moteris, vaikai e, dėl savo religinių įsitikinimų yra kankinami, žudomi. Tai yra baisios e, barbariškos sąlygomis, e, sąlygos, su kuriomis jie susiduria ir tai absoliučiai nesuderinama su žmogaus teisų principais, e, kurių paisome mūsų civilizacijoje. 21 amžiuje visa tai vyksta, o mes žiūrime ir nieko nedarome. Raginu ES atitinkamas institucijas ir pareigūnus daryti, ką nors, kad tai pagaliau liautusi. Ačiū. Kai kurie kolegos gal ne nuo pat pradžių yra salėje, ne nuo pat diskusijos pradžios, sakiau, kad mėlynos kortelės procedūros netaikysime, kadangi mus labai spaudžia laikas. Ponas Krista, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Pancerį. Jis parengė tikrai labai puikų pranešimą, elgėsi labai profesionaliai jį formuluodamas ir turint omenyje neseniai e, mūsų minėtą moterų teisų dieną, noriu užsiminti apie selektyvių abortų problemą ir taip pat vaikų darbą. Tai yra e, vienos baisiausių praktikų žmogaus teisų pažydimų srityje. Europos demografijos institutas yra pateikęs atitinkamus duomenis, kur e, selektyvūs abortai kaip reiškinys e, toliau plinta, vis labiau jo e, vis labiau vakarų Balkanų regione, kur jau dabar e, berniukų ir mergaičių gimstančių santykis yra labai neproporcingas. Taigi apie selektyvius abortus taip pat reikėtų kalbėti, reikia rinkti duomenis ir pagaliau imti rimtai kovoti su šiuo reiškiniu. Vaikų darbo srityje buvo pasiekta pažangos ir manau, kad mūsų kaip parlamento narių pareiga yra užtikrinti, kad ES tokio reiškinio nebeliktų. Ačiū. Toliau ponė Tomašič, vieną minutę. Dėkuoju. Aš galiu pasakyti, jog pritariu šiam pranešimui, bet kadangi aš esu iš e, Kroatijos, tai reaguoju į 165 e, pastraipą. Ten smerkiamas referendumas vykęs 13 e, metų gruodį Kroatijoje dėl to, kas yra santoka. Tai yra vyro ir moters sąjunga. Konstitucija konvencijoje įrašytos nuostatos nekenkia LGBTI teisėms. Priešingai tai tapo tarsi katalizatoriumi, e, kai buvo vėliau, priimtas, e, vėliau priimti statymui dėl civilinių tos pačios lyties asmenų sąjungų. E, dauguma Kroatijos žmonių pasisakė už tai, kad santoka yra vyro ir moters e, sąjunga, tai nėra homofobijos išaiška, kaip kad teigiama 165 pastraipoje. Tai yra parama tradicinėms vertybėms, kurios leidžia išlaikyti mūsų visuomenės vientisumą, nežiūrint e, visų liūdnų mūsų nesenos istorijos įvykių. Ponas B. Vakar e, mus vertėte balsuoti dėl Belgijos socialisto Tarabelos panešimo ir kolegė UMP atstovė Liogri pasveikino jį, o rytoj liepsite balsuoti dėl pono Panseri pranešimo ir taip vadinami priešininkai iš APP tikriausiai vėl balsuos e, už šį pranešimą vieningai. Aš savo ruoštų balsavau prieš Tarabelos pranešimą nes, ir balsuosiu prieš e, Panseri pranešimą, nes e, juo bandoma įdėkti pavojingą vieningą e, lyties e, ideologiją su visais sekančiais e, ultramažumų reikalavimais. Mes kalbame apie demokratiją, bet patys, ką darome atsižvelgdami nei į valstybių suverenumą, nei į žmonių norus. Pavyzdžiui, 165 pastraipa, kuris merkia Kroatijoje vykusi referendumą dėl to, kas yra santuoka reikia, e, demokratija iš tikrųjų tai, kad e, re, e, referendumo rezultatas yra išlikęs kaip teisiškai galiojantis. Im Europäischen Parlament stimme der Menschenrechte. Ponas man, Europos parlamente e, kalbame apie žmogaus teisės ir e, minime e, 1900 e, 56 metais įvykusią Tibeto e, vienuolių tragediją. Mes siekiame, kad visur e, įsivyrautų taika ir esame mintimis su tais 36 tibetiečiais, kurie e, pasiryžo mirti dėl savo įsitikinimų. Mes taip pat pasisakome už tai, kad įvyktų rimtas dialogas tarp Dalailamos ir Kinijos vyriausybės. Turime siekti, kad Tibetas galėtų e, išsaugoti savo tradicijas ir vertybės ir toliau ryštingai to link dirbsime, kad pažeminimas, e, kuris šiuo metu yra vykdomas prieš Tibeto tautą, pagaliau būtų nutrauktas. Pone Rodrygės. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijoje už puikų darbą. ES skatina pagarbą demokratijai ir visuotinėms žmogaus teisėms e, visame pasaulyje, skaitant žmogaus orumą. Užsienio politika turi būti pagrįsta šiais principais. Deja, ES prekybos politika atrodo tik tai skatina autoritarinius režimus veikti, kurie pažydinėja kasdien žmogaus teisės. Mes negalime e, pasirinkti žmogaus teisių, tų, kurios patinka, jeigu žmogaus teisės yra e, naudojamos kaip karo e, priemonė. Pavyzdžiui, jeigu moterų teisės pažydinėjimas, mes negalime nusigręžti nuo to. Mes turime ginti žmonės, kurių teisės pažydinėjimus. Turėtume labiau e, spausti šalis, kurios reguliariai pažydinė pagrindinės moterų teisės ir taip pat vyrų teisės. Ji, e, moteris, vyrai, vaikai nori atvykti į Europą ir mes turime e, E, tiems žmonėms, kurie atvyksta iš viduržėmio jūros regiono, užtikrinti geresnę apsaugą, kad tie žmonės nemirtų nuo pavojų. Tai yra viena iš tikrų Europos vertybių. Toliau ponas Sinadinos, vienai minutiai. Mes girdėjome e, daugybę pareiškimų apie tai, kad demokratiniai režimai e, gerbė žmogaus teisės, užtikrinama žodžio laisvė pagrindinės teisės, bet tuo pačiu metu visi tie principai yra pažeidinėjami pas mus ir, ir e, institucijos užmerkia akis prieš tai, prieš tam tikrą laiką buvo pasmerkta Graikijos vyriausybė, ministras pirmininkas Samaras už tai, kad um, taip pat buvo uh, bandoma uh, apkaltinti auksinę aušrą, bet tai yra trečia pagal dydį politinė jėga. Kalbama apie žmogaus teisės, teisingumą, žodžio laisvę dabar jau yra per vėlų parlamentas turėtų uh, uždrausti politinį uh, auksinės ašros narių persekiojimą. Ir taip pat uh, norėčiau palinkėti sėkmės uh, Skopijas draugams. Pravima je važan instrument za usmjeravanje vanjske politike i politike razvojne suradnje Europske unije. Gerbimas pirmininkė, ponas Štyr kalba. Uh, Ši ataskaita yra labai svarbi priemonė. Uh, kalbame apie tai, kas vyksta už ES ribų. Ir aš tikiuosi, kad e, žodžiai valstybės narės bus išbraukti, nes neturėtų būti jos minimo šiame pranešime. Taip pat e, kyla klausimas dėl teisės į gyvybę. Dažnai šis klausimas e, e, keliamas taip, sakoma, kad tai yra kiekvieno mm, e, filosofija, kiekvieno požiūris, bet gyvybė prasideda nuo jos užsimėzgymo ir mes e, turėtume tiek ES, tiek pas mus taikyti tokį pat požiūrį. Šiaip žmogaus teisės yra universalios. Ir E, reikia užtikrinti teisę į gyvenimą nuo užsimesgymo gyvybės iki mirties. Ta politika, kai e, taikomi dvigubi standartai, yra absoliučiai nepriimtina. Valstybių narių vykdoma politika turėtų atrodyti taip, kad visur būtų vienodai ginamos žmogaus teisės. Yra šalių, su kuriamis palaikome specialius santykius, o yra taip pat šalių, kur e, žurnalistai persekiojami, kur yra visiškai netoleruotina situacija ir mes turėtumėm siekti dialogo, bet tai nereiškia, kad visą laiką reikia nusileisti. E, negalime sauliaisti ir klaidų šioje srityje. Kiti nacionaliniai parlamentai, taip pat ir mes, Europos parlamentas, sakome, kad esame pasiryžę viskam, kad apgintumėm savo kaip žmogaus teisų tvirtovės vardą, tačiau pasižiūrėkime, kas yra daroma realiai paminėčiau Etijopijos pavyzdį. Daug kas čia e, nenusisekė, taip pat ir kitose, kai kuriuose Afrikos šalyse ir reikėtų vykdyti e, kitokią politiką tuomet, e, tokią, kuri užtikrintų mums ramę sąžinę, e, kad būtų realiai apsaugoto žmogaus teisės, moterų teisės. Netrukus baigsiu. Man atrodo, ponas Panceri tikrai man atrodo, tikrai gerai padirbėta yra šioje srityje, tačiau ES turi imtis dar ir kitų veiksmų kalbėtoje nutraukiama. Kaip jau sakiau, yra dar daug šalių, su kuriomis deras ir prekiau Europos Sąjungo ir kurioje yra persekiojami žmonės ir žmogaus teisų gynėjai. Jūs per nelik ilgai kalbėjote, tikrai per nelik ilgai, nes pusantros minutės tik turėjote, o viršijote netgi dvi minutės. Labai prašau laikytis jums skirto kalbėti laiko. Ponas. Pone Štetina dabar. Děkuji for the floor. Dámy a pánové, velký ruský humanista obra... Ponas ir ponai, didis rusų humanistas Sergejus Kovaliovas, žmogaus teisų gynėjas, sėki buvo nominuotas Nobelio taikos premijai pirmojo Čečenijos karo metu, kai Rusijos kariuomenė įsiveržė į Čečeniją, Kovaliovas pasakė, žmogaus teisų pažeidimai negali būti laikomi vienos šalies vidaus reikalu. Ir tas faktas, kad jam nebuvo suteikta Nobelio premija, reiškia, kad e, daug politikų ir apskritai visuomenė tampa vis labiau abejinga žmogaus teisėms. Ir tokiu būdu, kaip Sergejs Kovaliovas, turime kovoti už žmogaus teisės. Bet matome, kad pareiga ginti silpnesnį vis labiau silpsta. Ir žmogaus teisų pranešime yra pakartojama tas pats, ką atsakė Kovaliovas. Žmogaus teisės pažeidimai negali būti vienos šalies vidaus reikalas. Dėkui. Toliau ponas Mijan Mon. Vieną minutę. Dėkui, pirmininkė. Žmogaus teisų situacijos pasaulyje pranešimas yra labai svarbus visai Europos Sąjungai ir ne tik jai. Žmogaus teisų pagarba yra viena iš mūsų tapatybės sudedamųjų dalių, kaip ir sakė kiti. Svarbu, kad tai atsispindėtų mūsų išorės politikoje, ypač dabar, kai e, pagrindiniai tarptautinio bendradarbiavimo principai tampa kvestionuojami. Mūsų pasaulis pilnas vairiausių krizių ir problemų. Vis tiek mes turime tvirtai laikyti savo principų, turime žvelgti į savo kaimynus, e, turiuomenyje rytų partnerystę, vidaus, e, tai yra viduržėmio jūros regiono valstybės, ten matome labai daug žmogaus teisų pažeidimo ir taip pat mūsų starties aštuntos straipsnio pažeidimo pastebime, kai yra, nėra laikomasi tokių vartybių, kuriomis savo e, veiklą grindžiame mes. Ir kaiminystės politika tiek vidutinio laikotarpio perspektyvoje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje turi būti paremta mūsų vertybėmis. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad ES išorės veiksmai turi būti paremti žmogaus teisėmis. Saugumas ir taika turi būti užtikrinami visoje tarptautinėje bendruomenėje. Ačiū. Toliau ponas Renčel, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Vyriausioji galiotinė. Norėčiau atkreipti dėmesį į du pagrindinius dalykus. Pirma, perėjimas demokratijos link. Čia, man atrodo, ES turi atlikti unikalų vaidmenį, palaikydama toms šalims, palaikydama tas šalis, kurios siekia įdėkti demokratiją. Mes galime padėti tokioms šalims, perinant prie demokratinių režimų. Turime labai daug puikių pavyzdžių pietų Europoje, Graikija, Portugalija, Ispanija, taip pat rytų Europoje. Tai yra puikus pavyzdžiai, kad yra įmanoma sėkmingai pereiti prie demokratijos ir pagerinti žmogaus teisų situaciją. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, labai trumpai, privalome ginti pagrindinės teisės. Ir tai turi būti daroma nuolatos. Turime stebėti, kokia yra daroma pažanga. Neturime iš pat pradžių būti labai reiklus, kad neišgazdintume žmonių. Kaip tik turėtume padėti e, palaipsniui einant prie demokratijos. Dėkui. Toliau ponė Komodini Kakie. Vieną minutę. Šiame pranešime kalbama apie kelias žmogaus teisų klausimus. Dažnai dėmesys skiriamas toms rytims, kur reikia daugiau ES veiksmų. Aš norėčiau, kad ES turėtų iškesnę sistemą, kaip vykdyti tokius veiksmus. Tai būtų sistema, kuri būtų e, orientuota į pagalbą trečiosiam šalims siekiančioms demokratijos. Tie veiksmai turėtų būti ne vien tik tai vardėmi kaip prioritetai, bet tai turėtų būti labai tikslingi, išmatuojami tikslai. Ir ES turėtų būti nuosekli ir nuolat laikytis savo principų. Ir todėl nuoseklumas tarp vidaus ir išorės žmogus teisų politikos turi būti sustiprintas. Taip pat, kalbant konkrečiau, žiniasklaidos priespauda, žodžio laisvės suvaržymas e, padeda tik tai tiems, kurie nori valdžios. Ir tai yra daroma paprastų žmonių ir jų valstybių e, sąskaita. Tai priveda prie humanitarinių krizių ir korupcijos visą tai vyksta ES teritorijoje ir todėl tiksliniai ES veiksmai nukreipti trečiasias šalis yra tiesiog būtini. Dėkui. Ačiū. Ponas Būda, vieną minutę. Dėkui. Individo e, žmogaus orumas yra visų ES veiksmų pagrindas ir todėl žmogaus teisų apsauga turi būti svarbiausias prioritetas visose ES valstybėse. 2013 metais ypatingai išaugo terorizmo grėsmė, lyginant su 2012 metais, išaugo 62 procentais. Pastarosios teroristų atakos e, atnešusios daugybę aukų ir taip pat e, islamo valstybės grasinimai, ypač arabo pasaulyje, taip pat konfliktinė situacija Ukrainoje. Tai yra tik tai keletas pavyzdžių, kokia grėsmė kyla piliečių saugumui. Žmogaus teisės turėtų būti svarbus ES išorės politikos komponentas ir tai turėtų būti realus mūsų tapatybės komponentas, kuriant e, dvišalius santykius. Ačiū, ponas Kukan. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. 2013 metai buvo iššūkių pilni metai ir pareikalavo mūsų atsako į žmogaus teisų pažeidimus visame pasaulyje. Dar kartelį noriu pasakyti, kad mes turime laikyti savo vertybių ir savo principų. Tai reiškia, kad žmogaus teisės turi būti mūsų santykių su trečiosiomis šalimis centre. Mūsų politika turi būti matoma, nuosekli ir veiksminga. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas tiems, e, kurie nori tapti ES nariais ir taip pat mūsų kaimynais. Demokratija, teisės viršenybė ir taip pat laisvi ir konkurencingi rinkimai. Tai yra svarbiausios sąlygos veikiančiai demokratijai gerbiančiai žmogaus teisėms ir mes negalime daryti jokių kompromisų čia. Turime reikalauti to plėtros proceso metu. Dėkui. Dėkui, toliau žodis Plankovičiu, vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, ponė Mogerini, ponė Panseri. Man labai malonu matyti, kad šiandien mes kalbame apie pranešimą e, dėl žmogaus teisų padėties pasaulyje 2013 metais. Būtų labai geru, kad e, kitais metais būtų balsuojama dėl šio pranešimo ir kad tai būtų, ša, kalbam, kad būtų kalbama apie šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungoje, nes e, tuomet nebūtų balsuojama dėl 162 ir 165 e, straipsnių. Aš kalbu apie tai, kaip Kroatijos pilietis. Man atrodo svarbu, kad vyksta bendradarbiavimo dvasioje šis, šis diskusija. Ir, mes norėtume akcentuoti, jog žmogaus teisės yra mūsų didžiausias prioritetas. Būtent todėl aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ponas Panceris yra pasakęs, kad ir delegacijų vadovai turi siekti, kad mūsų šalis partneris e, laikysis žmogaus teisų. Pone Klūni. Jeigu kažkas iš parlamento narių e, vartoja žodį e, nuodai, e, kalbėdamas apie homoseksualus, tai reikėtų kažką pasakyti, gerbiamą pirmininkę. Aš e, matau, kad pranešime kalbam apie religijos žodžio laisvę, smurtą prieš mergaitės, moteris, akcentuojamas priverstinis vaikų darbas, skurdas, e, neprivalgymas, nepakankamas e, maistas, taip pat kankinimai moterų, jaunų moterų e, kankinimai ir smurtas prieš jas mes turime jas paremti, e, siekti, kad jos gautų kuo geresnį įsilavinimą, kad jos galėtų pačios apsispręsti. Apie tai dažnai mes kalbame. Žmogaus teisų demokratijos įdėgymas į vis visas veiklos rytis reikš, kad e, palaikant santykius ES su trečiosiomis šalimis, žmogaus teisės bus pagrindas. Mes turime ne tik kalbėti, bet taip pat turime remti žmonės religijos, minties laisvę ir sąžinės laisvę. Dėkuoju dabar spontaniški pasisakymai. Norėčiau pasakyti, jog 13 kolegų prašė žodžio. Galiu suteikti žodį tik septyniems. Ponas e, Šubo, EPP atstovas. Ačiū pirmininkė. Pranešime visiškai teisingai sakoma, kad labai svarbu užtikrinti susirinkimų bendrų veiksmų e, asociacijos laisvę. Vienoje iš ES valstybių narių tai puikiai demonstracija, kalbu apie Rumuniją, buvo uždrausta vien todėl, kad e, vadovaujanti politinė jėga nesutiko su demonstrantų tikslais. E, ta demonstracija turėjo vykti e, mišrioje etninių požiūrių vietovėje mieste prieš 27 metus ten įvyko tam tikri įvykiai. Rumunija šiaip yra šalis, kuri e, didžiuojasi, kad labai civilizuotai sprendžia etninius klausimus, taigi nelabai gera mintis yra nesuteikti teisių mažumoms. Jeigu taip ir toliau vyks, tai mes pakenksime savo autoritetų ir negalėsime kritikuoti kitų šalių. Socialistų vardu pasisakys ponas Kapolis. Dėkoju, norėčiau padėkoti ponui Panseri. E, jis tikrai nuveikė didžiulį darbą. Atsiprašau, kalba ponas Frunculica. Jisai kalba apie mažumų teisės, etninių mažumų teisės Tie žmonės priklauso visuomeniai ir jie yra diskriminuojami. Daugelie pasaulio šalių jiems reikia didesnės vyriausybių apsaugos ir paramos. ES turėtų būti aiški lyderė. Visuomenės turi keistis ir vis, vyriausybės gali suvaidinti svarbu vaidmenį, šviesdama žmonės apie pagarbą laisvei. Taip pat reikia užtikrinti uh, teisės ir pas mus, kad žmonės neturėtų e, uh, išvykti į kitas šalis tam, kad užtikrintų savo teisės. Uh, noriu pasakyti, kad mes bendraudami su kitomis šalimis taip pat turėtume akcentuoti žmogaus teisės. Zambatskis, kaip išaliu. Ponas Zambatskis, prašau žodis jums. Dėkoju. Pane pirmininkė, dėkoju vyriausiai galiotinė, ponė Mogerinė. Mūsų kolega, ponas Panceris, atliko labai puikų darbą. Bet vis tiek turime kritinių pastabų savo frakcijoje. Mes nesutinkame su kai kuriais vertinimais, kalbant apie tarptautinę priekybą, e, klimato kaitą, prieglopščio prašytojais. Mes manome, kad Lietuva, Kroatija, ir Slovakija yra kritikuojamos dėl visiškai vidaus politikos. Kiekviena valstybė narė turi teisę nuspręsti pati, kokias šeimos tradicijas ji propaguos. Yra kitos valstybės, e, kaip Turkija, kurios palaiko islamo valstybę, pavyzdžiui. Dėkui toliau, pane Vilbau. Dėkui. Ačiū už dosnumą. Europa nori būti atskaitos taškas žmogaus teisų gynimui visame pasaulyje. Kad toks būtume, turime kalbėti vienu balsu, kalbėdami apie vykstančius konfliktus. Nepakanka būti stipriam santykiuose su silpnais, bet svarbiausia, kaip elgiamės su įtakingomis valstybėmis kaip Izraelis, Kinija arba JAV. O tose santykiuose yra tokie dalykai kaip kad Palestina arba Vakarų Sahara. Ir mes turime pirmą susitvarkyti savo pačių kieme. Ir iš ankstinio e, įspėjimo sistema dėl žmogaus teisų pažeidimų yra labai svarbi, jų turėtų veikti valstybėse narėse. Šiandiena yra terorizmo aukų paminėjimo diena, turėtume atminti tuos žmonės ir turėtume remti visas aukas Europoje, įskaitant tuos, kurie jau e, dešimtmečius yra mirę ir palaidoti. Dėkui toliau, ponas Sagonus. Mes kalbame apie žmogaus teisų ir demokratijos padėtį trečiosiose šalyse ir tai darydami net nebematome, kas vyksta čia valstybėse narėse. E, stabilumo e, priedanga lik naudojamasi ir iš tiesų e, ignoruojama demokratija, demokratinės vertybės. Ir yra labai E, ribojamos, pavyzdžiui, socialinės teisės, teisės į socialinę apsaugą, kas irgi yra e, rimtas pažeidimas žmogaus e, turimos teisės. Todėl turime pagaliau pasižiūrėti ir į tai, kas vyksta čia mūsų kieme, kaip ES įgyvendina žmogaus teisės. Ji turėtų pagaliau prisijungti prie žmogaus teisų konvencijos ir turėtų visi atvejai ginčytini pakliūti į e, Europos žmogaus teisų e, teismą, kad būtų išaiškinta, ka, e, kaipgi vis dėlto turėtų būti. Aš manau, čia tikrai daug nustebimų būtų, jeigu tai padarytumėm. Ačiū. Toliau. Ponas Šoltas. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijos tema tikrai labai sudėtinga, tą reikia pripažinti. Norėčiau užsiminti visgi apie kai ką, kas dar net nebuvo paminėta diskusijoje. Ir pranešime yra kalbama be kita ko apie antiteroristinę veiklą, tačiau man susidaro įspūdis, kad vykdydami antiteroristinės operacijas mes neretai išleidžiame iš akių žmogaus teisės. Pavyzdžiui, e, renkami yra duomenys apie asmenis, kyla problemų dėl asmens duomenų apsaugos. Ir tikrai nenorėčiau, kad taptume e, pasaulio dalimi, kurioje yra E, didysis brolis, kuris mus nuolat stebi. Man atrodo, čia reikia imtis veiksmų šioje svarbioje srityje. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas pagal šią procedūrą bus ponas Kastaldo. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui, taip pat ir šešėliniams pranešėjams už tai, kad iš paties padirbėjo, stengiasi kuo geriau suformuluoti įvairias teksto vietas. Čia daug kas pasakyta, aš Užsiminsiu apie 65 mm, ir 66 e, punktus e, pasakyta, jog turėtume remtis ir Romos statutu. Kai kurių šalių, tokių kaip Pakistanas atžvilgių, pavyzdžiui, tikrai reikėtų apginti tokią poziciją. Beje, aš buvau vienintelis tikriausiai italas, e, kuris e, domėjosi tuo, kas vyksta su vadinamojo Kampala teisės aktu ir tikiuosi, kad toje kovoje į tą kovą įstrauks ir vyriausiai galiotinė toliau dar dėl armėnų genocido. Juk čia eina kalba apie taikos sudarimą tarp dviejų bendruomenių, kad e, būtų įmanoma kokia nors jų ateitis. Ačiū. Dabar poniai Mogerinį dar suteikėme žodį diskusijos pabaigoje. Been, uh, uh... Trumpai. Diskusiją išgirdome labai įdomių pastabų, pasiūlymų. Pasižymėjome deramai jūsų išsakytas mintis. Galiu jūs patikinti, kad mes rengdamiesi E, rengdami ateinantiems penkeriems metams žmogaus teisų demokratijos politikos priemonės atsižvelgsime jūsų pasiūlymus. Norėčiau sureaguoti į kai ką konkrečiai. E, aš pradžioje to nepaminėjau, e, bet asmeniškai galiu išreikšti savo tvirtą nuomonę dėl to. Tai yra moterų vaidmuo visuomenėje, moterų lyderių vaidmuo, taip pat smurtas prieš moteris. Tai dažnai būna tarsi dvi medalio pusės. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakėte daugelis iš jūsų, kova su smurtu prieš moteris nėra tik tai teis, teisės aktų pakeitimo dalykas. Reikia keisti kultūrą, pradėti šviesti ne tik mergaitės, bet ir berniukus, pradėti nuo savo šeimų, mokyklų. Mes turime tą taikyti ne tik išorės, bet ir vidaus politikoje. Taip pat pasakysiu, kad e, kovo 8 dieną bendravome, skyrėme tam tikrus veiksmus priemonės Afganistano moterims. Kalbėjome apie moteris lyderės ar politikoje, institucijose, politinėje teismų, policijoje, teismų sistemoje apie moteris žurnalistės, man atrodo, kad mes turime jas paremti ir pradėjome programą Europos institucijose, kad galėtume e, padėti joms, e, išlaikytume atvirą bendravimo kanalą. Dar noriu pasakyti, jog kovo 9 pirmadienį man teko garbė lankytis New York'e kovo 8 tautų e, vykdomai direktorių E, sutikau, kalbėjome apie moterų vaidmenį visuomenėje, apie kovą su smurtu prieš moteris. Taip pat su vyriausioju įgaliotiniu dalyvavome e, konferencijoje e, Pekinas 20, plus 20 pir, pirmojoje sesijoje. Noriu padėkoti už puikų atliktą darbą ir norėčiau konkrečiai pakalbėti apie du įsipareigojimo elementus. Turime derinti žmogaus teisų priemonės vidinėje išorinėje politikoje, taip pat turėtume integruoti tai į visus mūsų veiklos sektorius, visas rytis, ypač dirbdami su trečiosiomis šalimis visame pasaulyje. Taip pat e, įsipareigoju dirbti kartu, visos institucijos taryba, komisija e, turi dirbti kartu, bet e, ypač sieksime bendradarbiauti su Europos parlamentu. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė diskusijoje, dėkoju šešėlėms panešėjams, pranešėjui, ponui Panseri už puikų pranešimą, kuris e, taps mūsų būsimų darbų pagrindu šiuo sudėtingu laikmečiu. Dirbsime kartu su Stavru Lambrinidžiu. Dėkoju vyriausiai įgaliotiniai. Dabar suteiksiu žodį ponui Panceri. Prašom. Dėkoju už diskusijas. Norėčiau padėkoti vyriausiai įgaliotiniai už e, atsidavimą, už tam tikrų dalykų akcentavimą. Manau, jog yra svarbu taikyti skirtingą požiūrį. Galbūt mes nesutinkame su viskuo, bet preambulėje pagrindinių e, teisų hartijos sakoma, kad ES svarbiausia yra žmonės. Tai neturėtų būti kažkas abstraktaus. Žmonės reiškia, kad mes turime e, nueit, nutolti nuo abstrakcijų, nebekalbėti apie individus, bet pradėti galvoti apie e, realių žmonių gyvenimą, realias e, sąlygas, e, kuriuose reiškiasi žmogaus teisės. Girdėjau tam tikrų gėdingų pareiškimų apie LGBTI bendruomenę. Ir tai rodo, kad e, politinėme gyvenime kartais nesilaikoma tam tikrų e, principų pagarbos. E, mes esame įpratę prie netolerancijos. Manyčiau, kad guoja Ir ponia Veržė turėtų prisiminti, jog gali susidaryti paradoksas, yra pavojus, kad mes grįšime atgal. Manau, jog esame daug ką pasiekę ir kad sutarsime plačiai bent jau didžioji parlamento dauguma, kad pritars pasiūlymas. Dėkoju ponia Panseri už jūsų mintis. Diskusijos šiuo klausimu baigtos, balsuosime rytoj. O dabar pereisime prie kito svarbaus ir sudėtingo klausimo, kuris numatytas darbo tvarkė. Tai yra pareiškimas apie nestabilę padėtį Libijoje ir jos pasiekmes.